Labas rytas visiems sveikinu susirinkus Europos parlamente. Tai yra demokratijos namai ir vienintelė demokratiškai išrinkta institucija, kurią išrinko piliečiai. Sveikinu visus parlamento narius, atstovaujančius savo valstybių piliečiams. Labadiena visiems, sveikinu naujus e, parlamento narius ir senuosius, linkiu geros kloties. Labą rytą visiems. Pagal darbo tvarkos taisyklių nuostatas Europos e, parlamento nariai pagal 154 šių taisyklių straipsnį turime po Europos parlamento rinkimų renkti šį pirmąjį e, plenarinį posėdį. Norėčiau e, paprašyti visų atsistoti. Kvartetas dabar atliks kūrinį.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 Ricordo, che a norma. Norėčiau priminti, kad e, pagal 14 darbo taisyklių straipsnį antrą dalį e, laik, laikinai e, jokios diskusijos negali būti, jeigu ta diskusija yra susijusi su Europos parlamento pirmininko rinkimų klausimu. Aš dabar turiu e, pirmininkauti šitam posėdžiui, todėl kad e, tai numato darbo tvarkos taisyklės. Visi oficialūs dokumentai susiję su e, Europos parlamento pirmininko rinkimais bus perduoti kompetentingoms institucijoms pagal 207 e, straipsnį, kad vėliau būtų patikrinti. Pagal 3 straipsnio antrą dalį, tol kol e, Europos parlamento nario įgaliojimai nebus iki galo patikrinti, e, Europos parlamento narys jeigu jis yra pasirašęs deklaraciją dėl interesų konflikto, galės dirbti savo darbą iki tol, kol nebus nustatyta, kad e, toks konfliktas yra. Pagal e, kitas nuostatas, kurios yra susijusios e, su Europos parlamento narių įgaliojimais visi Europos parlamento nariai turi pasirašyti mano minėtą deklaraciją. Kol kas 27 nariai to dar nėra padarę. Aš norėčiau paprašyti, kad jie pasirašytų tą deklaraciją. Jis yra prieėjimo į šią uh, salę, nes antraip jie rytoj negalės balsuoti. Rytoj mes rinksime Europos parlamento pirmininką pagal mūsų darbo taisyklės. Pagal 15 straipsnio pirmą dalį šių taisyklių kandidatai į Europos parlamento pirmininko postą gali būti siūlomi arba politinių frakcijų, arba 38 parlamento narių. Terminas šių kandidatūrų pateikimo yra šiandien 22 valanda. Dabar turime išrinkti 8 balsų skaičiuotojus. Burtų keliu. Pide la palabra solamente para hablar de Paprašiau žodžio, nes noriu kalbėti tik tais apie rinkimus, nes e, dabar negalima kalbėti apie kitus dalykus ir apie pirmininko rinkimus, ar taip? pagal penktą darbo tvarkos taisyklių straipsnių, o taip pat dėl akreditavimo, tai norėčiau pasveikinti tuos parlamento narius, kurie išrinkti, kurie yra šiandieną šioje salėje. Tačiau dėje tiek daug išrinktų nar, parlamento narių e, negalėjo atvykti į parlamentą. Trims Katalonijos parlamentoneriams nebuvo leista atvykti. Ir tai iš tikrųjų Tai reiškia, kad paminta pakomis demokratija, turime ją apginti, turime apginti žmogaus teisės, nes kitaip e, Katalonijos žmonės nusivils, bus nepasitikime mūsų parlamentu. Taigi išrinktųjų šios institucijos e, narių vardu e, noriu pareikalauti laikytis demokratijos ir žmogaus teisų principų visoje Europos Sąjungoje ir leisti jiems atvykti. Procediamo, procediamo all'estrazione. Tad dabar turime burtų keliu išrinkti aštuonis balsų skaičiuotojus. Honorevole Jan Olbricht. Ponas Jan Olbricht, ar sutinkate atlikti šią funkciją? Ponas Peter Jar, ar sutinkate būti balsų skaičiuotojų? Ponas Overgard Nilsen, ar sutinkate būti balsų skaičiuotoju? Ponas Ježis Buzek, ar sutinkate būti balsų skaičiuotoju? Tad vienas iš balsų skaičiuotojų bus buvęs Europos parlamento pirmininkas, labai patyręs. Ponas Bernard Geta, ar sutinkate atlikti šį darbą? Ar ponas Geta yra salėje? Aleksandra Leslie Phillips, ar sutinkate būti balsų skaičiuotoje? Jeigu norite būti balsų skaičiuotoje, nebūtinai turite elgtis tarsi futbolo rungtynėse. Barbara Charter, ar sutinkate būti e, balsų skaičiuotoje? Ar e, parlamento nariai yra salėje? Pane Katrin Šabo, ar sutinkate būti balsų skaičiuotoje. Tad e, šie nariai buvo išrinkti uh, skaičiuotojais Olbricht, Berelurna, Jar, e, urna CD, Overgard, EG balsadėžė. Vanas Buzek, balsadėžė uh, e, HK. Ponas Geta, balsadėžė LM. panas Taler, balsadėžė NR, ponia Šabo, balsadėžė SP ir Philips UZ. Tad e, kviečiu balsų e, skaičiuotojus į prezidimą. Balsavimas vyks rytoj 9 val. ryto. Posėdis Šios dienos posėdis baigtas.